el señor presidente. Buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Gerbiami draugai, draugės, kolegos, pradėkime e, mūsų posėdį ir šiandieną ryte pradėsime darbą nuo pono Toičio pranešimo apie Europos investicijų banką ir 2008 metų metinę ataskaitą. Na ir pirmiausia, suteiksiu žodį, e, žodį pranešėjai kolegai Tomatoč, keturias minutės, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Na, mano pranešimas yra skirtas Europos investicijų banko 2008 metų metinė taskai. Tai ir šį pranešimą rengiau remdamasis tuo atsaku, kai, kurį bankas davė dabartinės krizės ates, at, akivaizdoje. Na ir šiaip taip pat įvertinau ir banko veiklą apskritai. Na ir buvo pasiekta tam tikra riba. Nes tiesą sakant, yra įvairių veiksnių. Iš vienos pusės jau pusę metų galioja Europ... Lisabonos sutartis, o antra, susidūrime su finansų krize ir jos pasiekomis. Na ir visa tai yra tam tikra takoskira pirmajame 21 amžiaus dešimtmetyje. Tai savotiškai reiškia, kad ES prasidėjo nauja era. Būtent šiame kontekste aš rengiau savo pranešimą ir jame išanalizavau kaip bankas reagavo iš juos iššūkius ir su jais susidarojo. Na, mes čia kalbame apie banką, bet savo pranešime apsiribo ne vien tik tais Europos investicinių bankų, bet apskritai visų krizės kontekste ir konstatuoju, kad e, nežiūrint sudėtingos padėties, bankas veikia puikiai. Nuo 2008 metų bankas sugebėjo rasti kompetitingus ir tinkamus atsakus į krizės iššūkius ir netgi padidino savo skolimą, ypač smulkiam ir vidiniam verslui. Be kita ko, banko sėkminga veikla įtakojo tai, jog bankas sėkmingai pasinaudojo visais ištekliais tam, kad e, būtų padidinantos skolinimo apimtis. Taigi banko veikla vystoma sėkmingai. Ir dabar Europos investicijų bankas ketina uh, atnaujinti ir sustiprinti savo struktūrą. Ir Ir 2008-2009 metais banko vadovai ėmėsi atitinkamų žingsnių šiam tikslui pasiekti. Na, laikotarpiai po 2014 metų e, bankas ruošiasi labai sąmoningai. Ir bankas yra numatęs rengti strategiją skirtas makro regionams. Šis darbas jau yra pradėtas. Mano manimu svarbu atkreipti dėmesį tai, jog e, bankas turi įsijungti į strategiją 2020 įgyvendinimą, pavyzdžiui, prisidedant prie darbo vietų kūrimo ir teikdamas paskolas, kuris leistų pasiekti šio tikslo. Taigi bankas pasiruošė atitinkamai ir atitinkamą veiklą pradėjo dar prieš dviejus metus. Norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Mano manimo labai svarbu, jog Europos investicinių bankas savo darbą derintų su ES tikslais. Taigi institucinės struktūros turėtų būti tarpusavėje suderintos ir prioritetas turėtų būti teikiamas e, toms banko programoms ir projektams, kurie atitinka ES tikslus. Praeitais metais parlamentas e, jau buvo išsakęs paramą šiai banko politikai ir nebejoju, kad šiais metais lygiai taip pat e, pagristai galėsime pritarti banko veiklai. Dėkoju. Dėkoju ponui Doč. Na ir dabar labai malonu e, suteikti žodį e, ponui Filipui Maištatui, Europos investicinių bankų pirmininkui. Prašau. Merci, Ačiū pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai. Visų pirma, leiskite padėkoti man už šią garbę, kad pakvietėte į Europos parlamento plenarinę sesiją tarti žodį e, prieš keliarius metus pradėjome e, tokius ryšius ir visų pirma noriu padėkoti pranešėjui ponui Deutsch už tikrai labai kokybiškai parengtą pranešimą. Ypač vertinu tai, kad e, ponas Deutsch, ponas Berman, ponas Kalfin, kiti komiteto nariai um, atvyko į Europos investicijų banką, į mūsų būstinę su konkrečiais klausimais ir aš labai sveikinu tokį puikų bendarbiavimą su Europos parlamentu. Europos investicijų bankas yra vienintelė tarptautinė finansinė finansinė institucija, kuri e, savanoriškai atsiskaito, e, pateikia ataskaitas apie savo veiklą parlamentinėms institucijoms. Manau, kad e, dialogos Europos parlamentų stiprinimas yra ypatingai svarbus, norint užtikrinti, kad mes įvykdytumėm savo vaidmenį, mūsų specifinį, specifinę misiją. Tai mes nesame paprastas bankas, uh, kuris tiesiog e, mūsų tikslas yra e, tarnauti taip pat ir ES politikos įgyvenimo tikslams ir, ir sureaguoti į krizę. 2008 rugsėjį po Lehman Brothers žlugimo ministrų e, taryba ECOFIN paprašė mūsų padidinti mūsų paskolų dydį realiam ekonomikos sektoriui mes sureagavome iš Europos vadovų tarybos prašymą. Ir iš tikrųjų mes tą prašymą įvykdėme, laikėmės įsipareigojimų, kadangi 2009 metais mūsų paskolų e, dydis išaugo um, nuo 58 e, milijardų eurų. Ir e, mūsų paskolų dydis padidintas labai ženkliai trim, trim sektoriams, kuriuos mm, Ekofin išskyrė kaip prioritetinius. Visų pirma, Mes stengiamės dėti ypatingas pastangas, kad labiausiai krizės paveiktiems regionams ir šalims būtų suteikta pagalba. Taigi šis paskolų padidinimas yra ypatingai skirtas konvergencijos regionams ir toms valstybėms, kurios susidurė su ypatingomis problemomis 2009 metais. Tikrai mes tiek iki šiol neskoliname, kaip dabar esame paskolinę Vengrijai, Lietuvai, Rumunijai Mes dėjome ypatingas pastangas taip pat ir Graikijai dabar padėti. Pas, praeitą savaitę lankiausi Graikijoje ir su e, vyriausybė. Graikijos mes susitarėme ypatingai padidinti mūsų paskolų dydį skirtą e, Graikijai, kad tai būtų e, mūsų paramo ženklas ir mūsų indėlis į Graikijos situacijos išsprendimą. Kita ašis prioritetinių priemonių, tai yra mažos vidutinės įmonės, parama joms. Čia savo paskolas mes padidiname bankams tam, kad jie ir toliau galėtų teikti paskolas mažoms vidutinėms įmonėms per naujus produktus, kad būtų galima geriau um, kontroliuoti skolinamą turtą. Apie 12 milijardų mes skyrėme paskoloms bankams, kad jie galėtų skolinti mažoms vidutinėms įmonėms. Ir trečia paskolų didinimo ašis tai yra kova su klimato klimato e, kaita. Praeitais metais mes 17 milijardų beveik e, finansavome projektų, kurių tiesioginis tikslas yra mažinti šiltnamio efektą kūrenčių dujų išlakas. 2009 metais mes taip pat padarėme tai, ko iš mūsų buvo laukiama, tai yra mes dar labiau prisidėjome prie Europos ekonomikos gaivinimo plano savo indėliu taip pat. Uh, Ir dabar trumpai norėčiau aptarti tris pagrindinius iššūkius, kurie mūsų laukia dabar ir per ateimiausius kelius metus. Pirmasis, ir tai jūsų pranešėjas labai aiškiai pabrėžė, tai yra tai, e, kad labai svarbu palaikyti ES prioritetinės kryptis mm, ir kaip EIB e mes prisidėsime prie Europos, 2000, Europos Sąjungos 2020 metų strategijos įgyvenimo. Dabar su taryba ir parlamentu yra svarstoma šios strategijos atgaivinimas, sustiprinimas ir įgyvendinimas. Ir EIB yra pasirengęs prisidėti naujoviškomis finansavimo priemonėmis prie šio tikslo įgyvenimo, papildant Europos Sąjungos biudžeto priemonės. Tai yra komisija ir bankas tarėsi, kaip galėtumėm prisidėti savo indėlį indėlių. Antrasis labai svarbus e, mūsų iššūkis tai yra EIB išorės mandato atnaujinimas. Čia su parlamentu mes labai daug apie tai kalbame. Komisija pateikė e, savo pasiūlymą, kuris visiškai atitinka. Uh, pono Kandisių vadovaujamo ekspertų komiteto išvadas pagrindinis pagrindinis tikslas tai yra užtikrinti, kad sistema veiktų geriau, tai yra ES skirtos garantijos išorės pasauliui, kad būtų galima jas geriau panaudoti, komisija siūlo sustiprinti mūsų išorės mandatą. Taip pat komisija e, siūlo 2 milijardus taip pat panaudoti kovai su klimato kaita, prisėdant prie trečiojo iššūkio sprendimo ir jį taip pat norėčiau išryškinti, tai yra EIB bendradarbiavimą su kitomis finansinėmis institucijomis, sustiprinant mūsų mm, įsipareigojimų, kuriuos ES prisėmė Kopenhagoje e, įgyvendinimo. Kaip jūs žinote, čia kalbu apie fast track financing, tai yra paspartinta finansavimą šioje srityje EIB gali iš esmės prisidėti. Mes ir pasiūlėme sukurti tokį tinklą su kitomis e, nacionalinėmis e, finansinėmis institucijomis, kad būtų galima užtikrinti, jog tų projektų, kurie įgyvendinami e, besivystančiose valstybėse įgyveninimas būtų efektyvesnis kartu su um, vystimos agentūra ir Europos investicijų bankas labai smarkiai prisidės prie šių tikslų įgyvendinimo. Taigi, gerbiamas pirmininkė, gerbiami europarlamentarai, tai tokie būtų trys pagrindiniai iššūkiai, kuriuos įveikti Europos investicijų bankas ir labai stengsis. Labai ačiū pirmininkė. Dabar suteiksiu žodį komisarui Oli Ren kuris pristatys Europos komisijos e, poziciją šio klausimu. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, komisijos vardu aš norėčiau padėkoti pono, ponui Deutsch už puikų pranešimą. Taip pat džiaugiuosi, kad ponas Maitstad taip pat atvyko į plenarinį posėdį ir norėčiau pasveikinti Europos investicijų banko pirmininką už pažangą bei už e, šio banko veiksmus, kovojant su krize bei stiprinant Europos ūkio gaivinimo planus. Šiomis ypatingomis aplinkybėmis Europos investicijų bankas e, buvo paragintas veikti nedelsiant ir taip jis ir pasielgė. Savo puikių finansavimo standartų dėka jis sugebėjo puikiai dirbti ir surasti finansų netuomet, kai buvo sunku jūs rasti finansų rinkose. Įtin svariai bankas prisidėjo prie pagalbos tose sritise, kurios mūsų komisijos ir parlamento nuomonė yra prioritetinės. Tai yra mažas vidutinis verslas, prisitaikymas prie klimato kaitos bei investicijos į konvergencijos regionus ES nes šie regionai labiausiai nukentėjo nuo ūkio sulėtėjimo. Be to, EIB inicijavo e, kelias svarbius projektus kartu su Pasaulio banku bei e, Europos plėtros ir e, rekonstrukcijos banku. EIB suvaidins labai svarbu vaidmenį įgyvendinant Europos 2020 strategiją, remiant investicijas, infrastruktūrą, žalias technologijas, inovacijas bei mažą ir vidutinį verslą. Mes taip pat šiuo metu rengiame pagrindą specialioms ES subsidijoms, kurios bus finansuojamos iš Europos e, investicijų banko lėšų. Šios subsidijos bus teikiamos ES bei už jos ribų. Ir EIB e, e, plėtojo savo veiklas ir žvelgdamas į šalių gebėjimus absorbuoti ES lėšas. EIB išorės mandatą puikiai apibrėžė Kamdėsų pranešimas. Ši atas, Kamdėsų pranešimas Yra puikus, e, puikiai parinktas dokumentas ir jame yra išdėstyti keli pasiūlymai apie tai, kaip EIB galėtų suderinti savo išorės veiklą su ES politika ir kaip galima būtų sustiprinti bendradarbiavimą tarp Europos investicijų banko ir Europos plėtros rekonstrukcijos banko. atsižvelgiant į rekomendacijas išdėstytas 2007 metų RPB ir EIB bankų ataskaitose. Džiaugiuosi, kad EIB ir RPB susitarė dėl bendradarbiavimo bendrose šalise. Taip, bendradarbiavimas bus praplėstas ir bus pagrystas trišalių bendradarbiavimu, e, kuriame dalyvaus ir komisija. Komisija ką tik pa, Europos parlamentui pateik, ir tarybai pateikė teisėje kuros e, dokumento pro, projektą, e, pagal kurį EIB priemonės turėtų būti išlikti mūsų finansinėje perspektyvoje. Šis dokumentas atsižvelgia Europos parlamento išsakytas rekomendaciją bei nuogastavimus. Mes manome, kad EIB turėtų skirti daugiausiai dėmesio, dėmesio toms sritims, kuriuose turi nemažai patirties. Tai yra ta, e, socialinė ir ekonominė infrastruktūra, infrastruktūra, kova su klimato kaita bei vietos e, verslo e, plėtra. Taigi, pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, baigdamas, norėčiau pasakyti, kad mes e, tikimės, kad e, mūsų diskusijos su jumis bus produktyvi ir konstruktyvi. Ir kad taip pat puikiai bendradarbiausime e, ir su taryba. Tikiuosi, kad jūs galėsite pritarti šiam dokumentui per pirmąjį svarstymą tam, kad būtų užtikrintas teisinės EIB išorės mandato stabilumas. Tik tai taip mes galėsime pasiekti savo politinius tikslus. Dėkoju komisijos nariui ponui Ren. Toliau dviems minutėms sutikiu žodį poniai Jori. Dėkoju, ponė pirmininkė. Konkomitete buvo parengta nuomonė dėl to, kaip Europos investicinių bankas reagavo į iššūkis. Mes banko veiksmus vertiname labai teigiamai. Na, bankas, sukūręs naują e, likvidumo potencialą, sugebėjo padėti ekonomikai ir mums ir labai puiku tai, jog Europos investicijų bankas įsipareigojo kasmet papildomai garantuoti smulkiam ir vidiniam verslui kreditus siekiančius 15 milijardų eurų kasmet. Tokiu būdu smulkus ir vidinis verslas galėtų kurti naujas darbo vietas ir mūsų prioritetas paremti smulkų ir vidinį verslą. Taigi banklo, banko veiklą reikia vertinti kaip teigiamą, nes pastaraisiais metais bankas ypač daug dėmesio skyrė smulkiam ir vidiniam verslui. Vis dėlto mūsų komitetas turėtų keletą pasiūlymų bankui, kaip šis galėtų veikti dar veiksmingiau. Kadangi ir jis galėtų skirti daugiau kreditų um, smulkiam ir vidutiniam verslui tose šalyse, kur uh, krizės pasiekmes buvo giliausias. Ir, pavyzdžiui, pasirinkti tiesioginį uh, kontaktą su smulkiu ir vidutiniu verslu, neteikiant kreditų per didžiuosius bankus ar koncernus. Manome, kad uh, e, vis dėlto kad 20 procentų uh, pelno, kurį bankas turėtų būti toliau skolinamas smulkiam ir vidiniam verslui. Šiaip um, manome, kad bankas krizės akivaizdoje puikiai sudarojo su iššūkiais. Vis dėlto reikia tęsti pastangas tam, kad galėtume geriau derinti mūsų politiką. Dėkuoju. Pone Kadenbach. Labas rytas, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Ir... Er, ir... Regioninės plėtros, regioninės plėtros komiteto vardu noriu konstatuoti, kad e, bankui buvo labai svarbi socialinė ir ekonominė konvergencija, sanglauda ir Europos sąnglaudos politika buvo vienas iš banko prioritetų. Labai teigiamai vertiname tai, kad 21 milijardų eurų buvo skirta kreditams ir tai yra 20 procentų visų kreditų ir jie yra skirti sąnglaudos tikslams pasiekti. Tai vertiname labai teigiamai. Taip pat teigiamai vertiname E, tas priemonės, kurias bankas pradėjo teis, taikyti suderintai su komisijos politika. Dėkoju. Dėkoju poniai Kadenbach. Toliau periname prie pasisakymų frakcijų vardu. Ir pirmasis kalbėtojas yra ponas Odi, kuris kalbės Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Dvi minutės. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti labas rytas. Ponui Maištatui. Labai malonu Jūs vėl matyti šioje salėje. Prieš kelias, prieš kelias metus rengiau panašų pranešimą. Ir todėl man itin malonu šiandien yra e, kalbėti šiandien. Galima tik tai apgailėstauti, kad tarybos kėdėje nieko nėra. Valstybės narės e, yra glaudžiai susijusios su Europos investicijų banku ir būtų puiku, jeigu pas mus atvyktų tarybos atstovas, kuris atstovauja valstybėms narėms. Aš dėkuoju ponui Maištatui už tai, kad jis pas mus atvyko, papasakojo mums apie banko e, kasdienybę, apie banko rūpešius. Šis bankas yra labai svarbus, pirmiausia dėl to, kad jis turi labai svarbų tikslą. Ir todėl šis bankas turi būti itin gerai prižiūrimas. Aš pateikiau kelis pakeitimus, kuriuose kalbama apie tai, kad Europos bankų reguliuotojas, kurį mes norėtume įsteigti, galėtų tinkamai prižiūrėti visų bankų veiklą. Yra nemažai uh, žmonių, kurie tam priešinasi šiam pasiūlymui, yra nemažai žmonių, kurie ta, uh, ir institucijų, kur, uh, kurios priešinasi uh, geresnį jūsų banko e, priežiūrai. Pirminkė, mes e, suprantame, kad kai kalbame apie labai svarbius e, infrastruktūros projektus, apie investicijas į sveikatą, į švietimą, nuolatos kalbame apie tai, kad mums reikia daugiau investicijų, reikia daugiau lėšų. Tačiau Europos investicijų bankas yra labai svarbus, todėl turi išlaikyti savo 3A reitingą. Mums reikia investicijoms skirto biudžeto, kurį mes galėtume suderinti su EIB banko priemonėmis. Ir aš norėčiau, kad ES taptų e, šio banko partnerė. Ir tik taip mes visi kartu galėtume surasti tinkamas finansavimo lėšas ir priemonės. Minuto, Dėkuoju, ponui Odi. Dabar socialistų frakcijos vardu kalbės ponas Ivan. Toți de acord că Banca Europeană de Investiții face parte dintre proiectele europene Ačiū pirmininkė. EIB yra mūsų bendro Europos projekto dalis ir sėkminga dalis. Noriu pabrėžti, kad netgi krizės laikotarpiu Europos investicijų bankas sugebėjo išsaugoti trigubą A Dabartinė ekonomikos situacija Europoje yra tokia, kad Europos investicijų bankas turi iš esmės peržiūrėti savo misiją. Noriu pakalbėti apie tris svarbius dalykus. Visų pirma, teikiamos paskolos turi padėti gyventi ES tikslus ir 2020 metų strategiją. Taip pat Europos ekonomika turi turėti galimybės veikti visų pajėgumu. Prie to turi prisidėti Europos investicijų bankas. Europos investicijų bankas turi užtikrinti daug stabilesnį, patikimesnį finansavimo pagrindą. Ačiū. Liberalų frakcijos vardu, ponas Šmit, dvi su pusė minutės. Tack, herr talman, herr kommissionär och herr Majstad. Ett stort tack till rapportören. Ačiū pirmininkė, ponė Maištat. Noriu pasveikinti pranešėją su puikiai parengtu pranešimu. Alde frakcija nori pagirti EIB su puikiai atliekamu darbu. Šis bankas sugebėjo ir greitai, ir ištingai imtis priemonių skirtų įveikti krizę, kai tik tai jį palyti mūsų šalis. Tai reiškia, kad mes uh, turėjome galimybę daug geriau imtis kovos su mūsų paveikiančia krize. Europos investicijų bankas labai smarkiai padidino paskolų apimtis. Aš manau, tai iš esmės prisidėjo prie bendrų pastangų atsigauti nuo krizės. Europos investicijų bankas labai svarbu vaidmenį vaidina teikiant finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes bu, tai yra labai svarbu, kadangi šių paskolų pagalba mes sugebėjome sušvelninti mūsų ištikusios krizės padarinius. Kaip jūs žinote, šimtas milijonų žmonių dirba smulkaus vidutinio verslo srityje ir tai, kad kad Europos investicijų bankas leidžia užtikrinti ilgalaikį augimą, yra ypatingai svarbu iš ES požiūrio taško vertinant šio banko veiklą. Ir tai turi būti nuolat kartojama. Labai svarbu, kad projektai būtų toliau įgyvendami. Tinkamai veikiantis transeuropinių transporto tinklų projektas yra labai svarbus ES, lygiai taip pat kaip kita ES augimą užtikrinanti veikla. Pirmininkė, politiką, norint išlyginti netoligumus ES. Tai yra labai e, svarbu užtikrinti Europos investicijų banko veikloje. Europos investicijų bankas yra labai svarbus iš strateginio požio taško mums. Mes turime taip pat kovoti su sukčiavimu. Tai yra irgi labai svarbis rytis. Aldė frakcija labai džiaugiasi, kad EIB laikosi tų rekomendacijų, kurias Europos parlamentas rengia jau ilgus metus. Europos investicijų bankas yra tarsi skaidrumo šviturys, tarsi pavyzdys visoms kitoms ES institucijoms. E, dabar mm, žiūriu į protokolą, jau pabaigai matome, kad tarp darbuotojų EIB yra labai mažai moterų, ypač aukštesniuose lygiuose, aukštesnėse pareigose. Aš manau, kad EIB turi pagerinti a, savo reputaciją, juk turime 2008 metų strategiją, ypač šiuo klausimu svarbu. Taigi, pora dalykų, kurie gal netokie geri, paskutinis visai prastas ir tai tiek. Ačiū ponui Šmit, žaliųjų vardu, pusantros minutės Filip Lambert. Pirmininkė, kolegos, ponė Maištat, e, tevinainiai. Mums reikia tokio banko kaip jūsų. Tuomet, kai privatus bankai parodė, jog veikia prieš viešuosius interesus ir nebesugeba suteikti paskolų visuomeniai, mums reikalingas viešojo finansavimo instrumentas, toks kaip jūsų bankas. Ir aš manau, kad tikrai jūsų, tai yra Europos investicijų banko vaidmuo turi tik tai aukti. Jūsų banko vaidmuo yra katalizatorius vaidmuo. Aišku, kad toks bankas bankas kaip Europos investicijų bankas negali, aišku, patenkinti visų e, rinkos e, poreikių, tačiau jūs turite būti e, pokyčių mūsų visuomenė ir ekonomikai katalizatorius tam, kad galėtumėm išveik, įvengti šio laiko kad galėtumėm įveikti iššūkius. Tai yra tai, kas susijęs su fiziniais mūsų planetos e, dalykais, tai yra klimato kaita, augimas. Ir tai, kita vertus reikia užtikrinti socialinius aspektus tai, kas yra labai svarbu mūsų planetai, taip pat yra vystimosi dalykai. Dabar, kai žiūrime į jūsų finansuojamas investicijas energetikos sektorėje, e, šiandien 2009 metais e, žiūrėkime iš e, ir tik tai vienas ketvirtis jūsų investicijų yra skirta atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Aš labai tikiuosi, kad nuo 2010 metų ir į ateitį tikrai tas, ta proporcija labai pasikeis, kad daug daugiau investicijų bus nukreipta į atsinaujinančių energijos šaltinių sektorių. Aš tikiuosi, um, pirmininkė, kad Europos investicijų bankas tikrai bus pirmos klasės bankas tarptautiniu mastu. Atsir frakcijos vardu, vieną minutę žodis ponui Černetskijui, prašau. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti mūsų pranešėjui, ponui Deutsch, kuris, manau, atliko puikų darbą. Aš taip pat galvoju, kad tie tikslai, kurie yra išdėstyti šiame pranešime, yra tikrai plačių užmojų. E, visų pirma, padidinti teikiamų paskolų apimtis. Iš ES piliečių požiūrio taško Europos investicijų bankas yra labai svarbus tuo požiūriu, kiek jis gali užtikrinti paskolų teikimą mažoms vidutinėms įmonėms. Taigi labai svarbu išlaikyti Europos investicijų banko įsipareigojimus teikti toliau finansavimą bankams, ypač krizės sunkmečio laikotarpiu mažos vidutinės įmonės tikrai yra labai reikalingos tokio finansavimo. Ir kaip Lenkijos atstovas galiu pasakyti, kad labai svarbu užtikrinti tą finansavimą, ypač norint užtikrinti, kad ES sumažėtų netolygybė, netoligumai visi skirtumai. Ir Europos investicijų banko vaidmo yra labai svarbus ta prasme. Dėkuoju FFD e frakcijos vardu. Vieną minutę žodis ponui Andrėsniui. Dėkuoju, ponė Pirinkė, kai pažiūriu į tuos projektus, kuriuos finansuoja EIB, man e, sudaro įspūdį, kad yra tarptų įmonių gaunančių kreditus e, daug didžių įmonių ir labai mažai smulkaus ir vidutinio verslo, kas yra vis dėlto ūkio variklis. Taigi man kyla klausimas, kokiu turėjo pasiekmių tokios paskalos didžiosiams įmonėms, ar tai padėjo ES ekonomikai, ar buvo sukurtos darbo vietos, bet ne, didžiosios įmonės eksportavo savo darbo vietas kitur, į, galbūt į pigesnės ES šalis arba net už jos ribų buvo pastatyta, buvo investuota 250 milijonų. Pradžioj buvo, buvo in, kurti nauji fabrikai Rumunijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje ir iš e, Junktinės karalystės darbo vietos pastraukė ir rytų e, Europą. Na ir tiesą sakant, taip, ES investicijų bankas vaidina svarbu vaidmenį, prisidėdamas prie darbo vietų eksportavimo ir nedarbo importavimo. Dabar frakcijai nepriklausantis narys, vieną minutę ponas Melcer. Ponas, Hal... ponas Melceris, ne ponas Hansas Peteris. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, tikrai labai malonu skaityti į metinę ataskaitą ir suvokti, kad e, Europos investicijų bankas reagavo į krizę didinamas kreditų apimtis. Na ir kreditai smulkiam ir verslai turėtų toliau likti prioritetas ir kreditai jiems turėtų būti didinami. Na iš tikrųjų reikia pasirūpinti, kad kreditai pasiektų įmonės, o kai dėl kontrolės ir priežiūros, tai pritariu pasiūlymui sukurti Europos bankų priežiūros instituciją. Ji turėtų dirbti veiksmingai ir turėtų turėti daug ir plačių įgaliojimų. Be kita ko, E, stebėti tarp valstybinių lygių dirbančių, veikiančių bankų veiklą. O kai dėl EIB tikslus, tai norėtųsi, kad bankas labiau susitelktų į Europą. Tai labai svarbu ekonomikos ir finansų krizės akivaizdoje. Na ir tam, kad būtų labai svarbu, kad būtų išvengta interesų konfliktų su ERPB. Na, baigėsi pasisakymai frakcijų vardu ir dabar suteiksiu žodį tiems kalbėtams, kurie pasisakys savo vardu. Dabar ponas Keliui, pusantros minutės, prašau. Dėkoju. na, giriamas EIB darbas. Tačiau mes žinome, kaip el, negražiai elgėsi privatus bankai kuriem išmokėdavo nerealias premijas savo vadovams ir visiškai ne, neužsiemė tinkamų banko valdymų. Jau buvo paminėta, kad parlamentas turėtų vykdyti geresnę bankų priežiūrą. Ir aš džiaugiuosi, kad EIB puikiai sureagavo į e, krizę. Jau buvo paminėta visiškai teisingai, kad būtina skirti ypatingą dėmesį smulkiam ir vidutiniam verslui. Būtina paremti smulkų vidutinį verslą. Ir būt mano šalyje EIB investavo 300 milijonų, e, skiria 300 milijonų eurų paskoloms, būtent mažam verslui. Ir aš norėčiau paklausti, ar galima būtų toms įmonėms, kurių paraškos buvo atmestos, kaip nors kreiptis į banką tam, kad būtų jų prašymai iš naujo išnagrinėti. Antradienį, pavyzdžiui, buvo išspausdintas įdomus straipsnis, kuriame buvo pasakyta, kad smulkiam vidutinio verslui bus skirta papildoma parama turime daryti viską, kad privatus bankai, kurie skirsto lėšas, kurie skolina lėšas smulkiam vidutiniam verslui, negalėtų piknaudžiauti savo, savo galiomis. Ir aš norėčiau paklausti, ar Europos investicijų bankas negalėtų prisidėti prie minėtų atvejų tyrimo mano šalyje. Pane pirmininkė Martinės, gerbiamas pirmininkė Maistat, gerbiamas komisarė Rein. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Dočiu už nuveiktą darbą, tačiau naudodamasis progą norėčiau uh, pabrėžti Europos investicinių banko svarbą Europai Europos piliečiams, ypač ekonominės krizės laikais. Tai turėtume tikrai labiau išnaudoti šią priemonę. Kai kalbame apie biudžeto kontrolę ir bandame vertinti e, Europos institucijų vykdomas programas, tai taip, tikrai EIB veiklą reikia vertinti aukštai, juolab, kad jis buvo patikimas um, politinis instrumentas, jis tinkamai pasirinko šešias gairias, be kita ko. Um, parama smulkiam ir vidiniam verslui, bet aišku, reikėtų skirti daugiau dėmesio kovai su klimato kaita, tam kaip parlamentas labai pritarėme. Tai reiškia, kad reikia ateityje plėsti priežiūros programas ir čia atkreipčiau dėmesį investicijų priemonę. Ir pabaigai norėčiau atkreipti dėmesį aspektą, kuris labai svarbus e, mūsų frakcijai, kreipiamės tiesiai EEB. Na, labai džiugu, kad EEB peržiūrėjo savo programas dėl offshore finansinių centrų. Ir nes kitaip EB e reputacija gerokai smūgtų. Ačiū ponui Gairiui ir dabar e, kolegai Görins vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Europos investicijų bankas yra ir bankas, ir institucija tuo pačiu metu. Kai bankas jis negali pamiršti, kad jis yra institucija ir kaip institucija jis negali pamiršti, kad yra bankas. Taigi jis turi atitikti ES reikalavimus viena vertus, kita vertus turi nepamiršti savo gebėjimų teikti finansavimą. Mes negalime priversti jo e, prisijimti nereikalingos rizikos, ypač kai eina kalba apie besivystančias valstybės. Todėl reikia teikti pirmiausia pirmenybę susitarimams tarp ES ir tai yra Europos komisijos ir Europos investicijų banko, kad kai kalbame apie institucinį vaidmenį, būtų uždrausta e, teikti tokias E, subsidijas, kad bankas negalėtų teikti reikalingų paskolų, kaip jis privalo. Eina kalba apie 50 milijardų skolų, kurios nebuvo atgražintos. E, ekonomika tai nėra kažkokia tai avantūra, reikalingas labai ypatingas atsargumas, kai eina kalba apie finansinės operacijas. Taigi aš noriu ypač paraginti, atsargiai vertinti visą veiklą susijusias besivystančioms valstybėmis. Ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Benarab Atu. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė Europos investicijų banko pirmininkė pranešime kalbama apie tai, kad Europos investicijų banko išorė veikla turi atitikti ES tikslus. Todėl Jordanijos brandolinės jėgainės finansavimas pažeistų ES nuo, sutarčių nuostas ypač 3.5 e, straipsnio. 2009 metais Jordanijos valdžia susisiekė su EIB, paprašė paremti e, brandolinės energijos e, plėtojimo projektą, ypač tam, kad būtų galima pasakyti brandolinę jėgainę iki 2016 metų. Aš džiaugiuosi, kad gavau mūsų atitinkamų tarnybų patikinimą, kad Europos investicijų bankas nepatenkins tokio prašymo ir neteiks finansavimo šiam projektui, tačiau galvos apie vėjo ir saulės energijos plėtojimą Jordanijai. Tai yra tai, kas yra svarbu mūsų planetos ateičiai. Aš noriu patikinimo, kad tikrai nebus finansuojama brandolinė jėgainė. Ačiū. Dėkuoju. Toliau kalbės ponas Koval. E, Dėkuoju, pirmininkė. Ukrainos stabilumas yra e, visų ES valstybių narių natūralus tikslas, siekis, kadangi ši šalis yra viena iš mūsų pagrindinių partnerių. Mes matome, kokioje krizėje dabar yra Ukraina ir kaip tai paveikia šios šalies ekonominę politinę situaciją. Labai svarbu, kaip galima daugiau teikti pagalbos Ukrainai. Mums, e, Ukrainai labai svarbus mūsų palaikymas. Tai leis mums prisidėti prie tokių reformų, kurios galėtų šią šalį paversti rinkos ekonomikos šalimi. Ukrainos krizė tai nėra vien tik tai Ukrainos problema, tai yra ir mūsų problema. Šiandien mes, manau, dalyvavome išbandymuose, testuose, kiek mes galėsime padėti šiai šaliai iš makroekonomikos požiūrio taško. Noriu pasakyti, kad mūsų pagalba Ukrainai šiandien turi būti dar didesnė. Um, tam, kad galėtumėm ateityje kelti šį šalį didesnius reikalavimus. Dėkuoju, ponui Koval. Ir dabar vieną minutę kalbės ponas Elafrakos. Dėkuoju, pirmininkė. Niekas neabejoja tuo, kad Europos investicijų bankas, kuris veikia jau 50 metų, puikiai dirba ir padeda finansuoti mažą vidutinį verslą, kuris yra Europos pramonės stuburas. Taip pat šis bankas padeda mums ir krizės aplinkybėmis, palaikydamas mūsų pastangas išsaugoti socialinę sanglaudą. Mes visi žinome apie įvykius Graikijoje ir apie tai, kaip sunkiai ji patiria šią krizę. Tačiau, kad ir kaip pavadintume šią krizę, ar Graikijos krizę, ar finansų ir ekonomikos krizę, ar kaip nors kitaip, aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad e, jei Galilėjus būtų gyvas, tuomet jis pastebėtų, kad Žemė nesukasi aplink savo ašį, o tiesiog e, skrieja e, aplink ją neįsivaizduojamų greičių. Ir todėl ir mes turime paspartinti savo veiksmus ir kur kas greičiau reaguoti į iškilančias problemas. Turime sudaryti sąlygas bankui imtis papildomo, papildomos veiklos. Komisijos narys Oli Reinas jau apie tai kalbėjo. Mes turime galvoti ir apie tai, kokį vaidmenį Europos investicijų bankas galėtų suvaidinti ateityje. Ir ar jis negalėtų o, pažaboti reitingų agentūrų veiklos. Dėkuoju, ponas Martin. Dėkuoju. E, mano pirmtakai labai teisingai atkreipė dėmesį į banko svarbą ir kolega kalbėjo apie tai, jog bankas turėtų prisidėti prie socialinės sanklaudos užtikrinimo. Na, norėčiau atkreipti dėmesį į politinę kontekstą. Taip, šiais laikais labai stiprėja ultradešiniosios jėgos ir taip atsitinka taip, kad trūksta tos socialinės anglaudos, kaip kad norėtųsi. Na ir dažnai jie yra tarsi vilkai eriuko kailyje ir savo paniką žmonėms jie maskuoja. Ponas Melceris pasisakė labai gražiai, taip, bet po to jis savo politinį priešinką mane apibūdino kaip psichopatą. Tok tokius žodžius pasirinkdavo fašistiniai hitleristai, nes jis tokiu būdu nuvertina savo politinį priešininką ir nužmogina jį. Taigi aš norėčiau daugiau skaidrumo banko veikloje, nes jūs turėtume prisidėti prie to, kad būtų kovojama su naujojo fašizmo apraiškomis. Pone Sofija Akony, vieną minutę. Merci, Ačiū pirmininkė. Europos investicijų banko 2008 metų ataskaita, taip pat mes pažymėjome ir EIB 50 metį, tai yra daugiau kaip 50 metų EIB prisideda prie mūsų žemynų e, ekonomikos finansavimo ir labai svarbiai prisidėjo prie visų finansinių priemonių, kurių tikslas buvo kovoti su mūsų dabar pergyvenama krize. 2008 rūdienį Europos investicijų bankas skiria 10 papildomų milijardų finansavimui paskoloms. Kalbant apie regioninius reikalus, tai taip pat kaip ir Europos, e, Europos parlamento ekonomikos reikalų komiteto narė, aš galvoju, kad labai svarbus yra EIB vaidmuo ir reikia galvoti apie tokia, tokius projektus kaip, pavyzdžiui, Jeremy ir rizikos kapitalo garantijas kurios yra skirtos smulkiam vidutiniam verslui per Džeremi projektą. Pavyzdžiui, aš noriu paminėti Overn regioną kur 25 milijonai eurų yra skirti smulkiam vidutiniam verslui, kad jis galėtų išbristi iš krizės ir toliau aukti. Aš labai džiaugiuosi EIB e, mūsų vietos valdžios bendarbiavimu ir tikrai, gerbiamas banko pirmininkė, aš raginu ir toliau palaikyti tokį bendarbiavimą. Dėkuoju. Toliau vieną minutę kalbės ponas Berman. Dėkuoju, pirmininkė. Europos Sąjungoje 2008 metais EIB labai aiškiai, tiksliai ir greitai sureagavo į finansinę krizę. Ir uh, beveik uh, nemenkai buvo padintas šio banko kapitalas ir tai leido skirti dvigubai daugiau paskolų. Tačiau uh, e, EIB banko išorės mandatas nebuvo tinkamai panaudotas besivyščiančiose šalise. EIB sumažino uh, savo veiklą KR, e, Karibų e, jūros šalise bei Afrikoje. Ir e, apskritai reagavimas į krizę pasaulyje buvo pernelik lėtas. Uh, Aš norėčiau pasakyti, kad reikėtų ne tik investuoti į, e, į sunkia infrastruktūra besivystančiose šalyse, bet reikia padėti įmonėms e, e, sukaupti tinkamą kapitalą ir padėti būtent ten, kur finansų rinkos nenori veikti. Ir todėl Europos investicijų bankas turėtų suteikti geresnę prieigą prie finansavimo mažam verslui bei atskiriems piliečiams. Tik tai taip mes galėsime užtikrinti tvarę plėtrą ES ir už jos ribų. Dėkoju. Toliau kalbės vieną minutę ponas Stavrakakis. Dėkuoju pirmininkė, gerbimieji kolegos. Aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi ponę Maištat ir norėčiau ponę Jūs pasveikinti su tuo, kad EIB puikiai veikia. Ir džiaugiuosi, kad Jūs išsakėt labai daug ambicingų pastabų. O dabar aš norėčiau pakalbėti apie tai, kas labai mane neramina. Tai yra tai, kas įvyko Atsienuose vakar. Atsienuose buvo užpulti banko darbuotojai ir aš norėčiau užsakyti užuojautą visie, visoms aukų šeimoms. Pane pirmininkė, EIB veiklos dėka krizės padariniai buvo sušvelninti. T, Ir bankas iš tiesų e, remia mažą vidutinį verslą ir todėl sugebėjo išgyventi nemažai mažų ir vidutinių įmonių. Be to bankas dalyvauja įgyvendinant į labai svarbius planus, kurių tikslas yra skatinti konkurenciją ir konkuri, e, konkurencingumą ES. Aš kalbu apie Jeremy bei kitus, kitas vietinės iniciatyvas. AIB banko svarba nuolatos didėja. E, ne tik dėl to, kad jis prisideda prie mūsų pastangų įgyveninti sanglaudos tiklus, bet ir e, dėl to, kad jis padės mums e, tinkamai gyveninti Europą 2020 strategiją. Ir aš tikiuosi, kad Europos investicijų bankas suras galimybę investuoti ir energetikos projektus ir taip kuriant papildomų darbo vietų ES ir investuojant į tvarų žimtumą. Dabar vieną minutę ponas Balčytis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas banko prezidentė. Europą ištikusi finansų ir ekonominė krizė, Europos investicijų banko teikiama parama mažoms ir vidutinėms įmonėms tapo, tapo ypač reikalinga teigiamai vertinu banko priimtą sprendimą du tūkstančiai aštuoni metais mažoms ir vidutinėm įmonėms skirti 42 procentus daugiau paskolų nei ankstesniais metais, kadangi jos sudaro 99 procentus visų ES įmonių ir įdarbina daugiau kaip 100 milijonų žmonių. Atsižvelgiant į tai, kad ekonomikos krizė dar nesibaigia ir nedarbo lygis vis kyla, būtina siekti, kad Europos investicijų bankas ir toliau didintų skolinimuose galimybės mažom ir vidutiniam įmonėm, gerintų jų prieigą prie kapitalo bei supaprastintų sudėtingas biurokratines taisykles siekiant kad projektai būtų finansuojami greičiau ir veiksmingiau ypač labiausiai nuo krizės nukentėjusiose valstybėse narėse ir sektoriuose. be paramos mano paminėtoms įmonėms europos investicijų bankas ir toliau didelį dėmesį turėtų skirti tvarios konkurencingos ir saugios energetikos bei darnaus transporto sektorių infrastruktūros plėtros finansavimui.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 Ačiū pirmininkė. Jeigu neturėtumėm Europos investicijų banko, tai, tai dabar uh, labai stengtumės jį įsteigti. Aš labai sveikinu sprendimą padidinti paskolas ir padėti taip pat uh, ne ES besivystančiams valstybėms. Tačiau aš manau, mes švaistome tokį vertingą išteklį ir um, nepasitelkdami uh, banko sukauptos patirties ir išmanimo kovojant su krize, užtikrinant finansinį stabilumą ir um, Europos. Uh, valdymo komiteto, ekspertų komiteto išvadų nesilaikydami, nes iš tikrųjų tai labai svarbu padėti, padaryti tam, kad būtų galima užtikrinti, kad mokesčių mokėtojams padariniai būtų menkesni, ypač reikia kovoti su e, spekuliavimo veikla, kad e, valstybės narės nebūtų žlugdomos, kaip kad dabar tai yra padaryta su Graikija ir gali būti, kad tai bus padaryta su kitomis šalimis, kaip kad pavyzdžiui su Airija. Palavra. Dėkuoju, kolega. Ir dabar paskutinį kalbėtojai, kalbėtojai pone Korina Kretu, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Europos investicijų bankas sugebėjo savo prioritetus labai greitai pakoreguoti ir suteikti paskolas mažoms vidutinėms įmonėms, tai yra įmonėms, kurios labiausiai buvo paveiktos krizės ir kuriuoms labiausiai reikėjo paskolų. Europos investicijų bankas taip pat galėjo užtikrinti bendrą finansavimą kai kuriuose projektuose naujose valstybėse narėse, kur buvo susidurta su rimtais sunkumais ypač um, um mažo vidinio verslo srityje, uh, užtikrinant finansavimą, taip pat užtikrinant finansavimą vietos valdžiai. Tai yra tokį finansavimą, kurio rinkoje nebuvo galima rasti. Taip pat EIB labai smarkiai suvaidino uh, vaidmenį padedant užtikrinti uh, konkurencingumą, ekonomikos atsigavimą. Aš labai remiu išvadas, kad um, ES kaip juridinis asmuo taptų uh, Europos investicijų banko uh, akcininku. Uh, Ačiū, ponė Krecu. Dabar turėtų būti spontaniški pasisakymai, tačiau ponui Melcer prieš tai suteiksiu žodį pusiai minutės, nes jis uh, galvoja, kad jis turi sureaguoti tai, ką jau sakė kolega. Pagal 151 darbo tvarkos straipsnį noriu pasidalinti asmeninę. Pastabėme, kolega Hans-Peter Mairis e, man iškėlė rimtų kaltinimų savo kalboje. Konstatuoju, kad e, su parlamentaru, kuris žiniasklaidoje uh, E, vertina parlamento darbą žiniasklaidoje kaip labai nekompetitingą, e, kad kad jį, kuris špionuoja, šnipinėja kitų kolegų darbą, kad aš su juo nesišnekėjau ir ateityje nebendrausiu ir nesišnekėsiu, nes nenoriu bendrauti su tokiu žmogini, žmogumi, atmetu jo priekaištus, uh, ir manau, kad e, kolega turėtų atsimti savo tvirtinimus. Na, dėkoju, mes pažymėsime protokole jūsų pasisakymus. Mm, na. Penki kolegos prašo žodžio spontaniškų pasisakymų raundė. Taigi, ponas Marcelis, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti EIB, kad sėkmingai siekia ES tikslų. EIB vaidmuo yra labai svarbus, ypač krizės laikotarpiu. Konvergencijos tikslai yra labai svarbus ir remiami iš Europos struktūrinių fondų, bet taip pat ir EI, per EIB veiklą. 28 milijonai eurų tai yra apie 40 procentų tų teikiamų paskolų projektams, kurie būtent yra skirti šiai sričiai. Tačiau neturtingiausi regionai gali gauti pagalbą tik tuo met, kuomet yra visa infrastruktūra, švietimo, socialinė struktūra, kuri gali atitikti ES reikalavimus šioje srityje. Todėl aš raginu, kad Europos investicijų bankas toliau skatintų sanglaudą Europos Sąjungoje. Aš domnule președinte banca europeană de rol major în creșterea Ačiū pirmininkė, Europos investicijų bankas vaidina labai svarbu vaidmenį ištikrinant konvergenciją ES, ypač dabar krizės laikotarpiu. Uh, Aišku, kad um, investicijos, investicijų situacija labai pablogėjo, ypač sektorio, viešajame sektorioje. Europos investicijų banko reakcija buvo labai greita. Pusantro milijardo eurų buvo skirta Rumunijai paskoloms. Tai yra labai svarbu. Tai rodo, kad Europos investicijų bankas tikrai įdeda savo indėlį tam, kad būtų galima sumažinti um, tą atotrukį tarp valstybių narių po mūsų įstojimo prieimas prie EIB finansavimo mažoms vidutinėms įmonėms yra labai svarbu, kovojant su e, nedarbu ES ir užtikrinant ekonomikos augimą. Taigi labai svarbu, kad tos paskolos būtų skiriamos skaidriai ir kad jos būtų panaudojamas daug efektyviau tam, kad būtų galima sumažinti e, biurokratiją ir užtikrinti ekonomikos augimą. Pane Hendrikinė. Ačiū pirmininkė, panė Maištin komisarė. Mes turime pasveikinti Europos investicijų banko labai konstruktyvų vaidmenį mūsų ekonomikoje, tokiu labai sudėtingu mūsų šalims laikotarpiu. Mano šalis, Lietuva ypač e, ateina man į galvą. Europos investicijų bankas panaudoja labai svarbu paskatų paketą, ypač užtikrinant finansavimą smulkiam vidutiniam verslui, bet taip pat užtikrinant finansavimą atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir transporto projektams projektams. Tačiau aš noriu paragini, paraginti ES valstybės narės, kad būtų galima suteikti didesnį Europos, Europos investicijų banko finansavimą mūsų šalims kaiminėms, ypač artimiausiams kaiminėms, kurios labai um, nukentėjo nuo krizės ir kurioms reikalingos tos paskolos ir investicijos, ypač į transportą, aplinką ir galiausiai energetiką pastarojus rytis yra itin svarbi, ypač turint galvoje energetikos infrastruktūros problemas, su kuriamis jos susidarė. Grzib. Ponas Grzib. Też chcę przyłączyć się do tych pozytywnych. E, Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau prisijungti prie tų, kurie e, dėkoja Europos investicijų bankui ir jo pirmininkui. Taip pat noriu prisijungti prie tų, kurie pasveikino mūsų pranešėją pana Deutsch. Manau, kad e, šiuose diskusijose kalbam apie du pagrindinius tikslus. Tai yra vystimasis, antras stabilumas. Europos Sąjungoje, e, valstybėse narėse Ypač galvojama apie didesnę konvergenciją, sanglaudą, apie tokį vystimasi, vystimasi kuris tai užtikrintų. Ir čia aš noriu akcentuoti mažų vidutinių, e, mažų vidutinių įmonių vaidinamą vaidmenį be regioninio benedarbiavimo, aišku, nebus galima užtikrinti didesnė, didesnės plėtros. Ir toliau, jeigu pažvelgtumėm į išorę, tai yra mūsų bendarbiavimas su kitomis valstybėmis, kurios, kurioms yra reikalingas EIB, reikalinga pagalba iš EIB, kitaip jos negalės vystytis herr präsident äh, maystadt! dėkoju pirmininke pone pirmininke maštatas mane labai domina diskusijos dėl bazelio trys ir kaip jos įtakoja banko veiklą ir kokių bus pasiekmių europos investicijų bankui ar manote kad čia reikalingas likvidumas kurio reikia įveikti ekonominiai krizai, ar manote, kad tas likvidumas e, rutuliojasi teisingai, ar manote, kad jį reikės didinti. Taip pat norėčiau sužinoti, ar manote, kad ateityje reikėtų turėti daugiau rizikos kapitalo tam, kad galėtume įveikti tokias krizės kaip dabartinė? Aišku, šie laikai labai sudėtingi smulkiam ir vidiniam verslui ir todėl EIB parama jam yra labai svarbi. Labai norėčiau padėkoti EIB už tai, kad jūs puikiai bendradarbiavote su ERPB ir tam, kad prioritetas buvo tiek smulkus ir vidinis verslas, tiek transportas transeuropiniai tinklai ir čia padarėte rimtos pažangos. Dėkoju. Baigėme spontaniškų pasisakymų raundą. Dabar žodis ponui Maištat ir jis galės reaguoti į visas išsakytas pastabas. Dėkoju. Merci, Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Noriu padėkoti visiems pasisakiusiesiems už išsakytas mintis. Aišku, kad daugeliu iš, iškeltų klausimų reikėlė, reikėtų daug platesnių, gilesnių diskusijų. Mm, taip pat buvo kalbėta apie mūsų prioritetus mūsų veikloje, taip pat buvo kalbėta ir apie kontrolę bei valdymą. Taigi, kalbant apie mūsų veiklos prioritetus, vienas iš, iš jų susilaukė ypatingo jūsų dėmesio, tai yra mūsų teikiama pagalba mažoms vidutinėms įmonėms, ponė Georgi Pana Šmit, e, kiti kalbėjo apie tai. Manau, kad teisingai yra pabrėžti mūsų vaidmenį padedant mažoms vidutinėms įmonėms. Kaip žinote, 2008 metais mes pradėjome naudoti naujus produktus. Tai yra paskolos bankams, e, kad gali, jie galėtų teikti paskolas mažoms vidutinėms įmonėms, panaudojant mūsų paskolintas lėšas. Noriu pasakyti, kad nuo 2008 paskutinio ketvirčio iki 2009 pabaigos mes pasirašėme 29 milijardus e, paskolų, 16 e, milijardų jau išmokėta. Praeitų metų pabaigoje e, apie 90 procentų tų lėšų jau buvo iš tikrųjų paskolinta mažoms vidutinėms įmonėms. Manau, kad tai yra labai reikšminga priemonė. Būtent per tarpininkus, per komercinius bankus mes galime pasiekti paveikti šias įmonės ir kaip ponia Georgi pabrėžė, kaip tarpininkus pasirinkame ne vien tik tai tradicinius komercinius bankus, bet taip pat ir regioninius bankus, taupomuosius bankus ir mes kal, dirbame taip pat per įvairius filialus, per kad galėtumėm suteikti garantijas e, būtent skirtas mažoms vidutinėms įmonėms. Aš noriu padėkoti už išsakytus jūsų palaikymo žodžius būtent šio klausimu. Dabar dėl antro mūsų veiklos prioriteto, kuris taip pat susilaukė jūsų dėmesio, tai yra, aišku, konvergencija. Noriu pabrėžti, kad Europos investicijų bankas stengiasi dar labiau išplėsti savo veiklą, tai vadinamosi konvergencijos regionuose. 2009 metais mūsų paskolų apimtis dar labiau išaugo naujosiuose valstybėse narėse, palyginti su senosiamis valstybėmis narėmis, ryštas labai aiškus padėti sumažinti atotrukį tarp valstybių narių, tai yra konvergencijos dvasia šiame kontekste, kai ypač kaip Pone Kadembek, ponas Černetski pabrėžė, labai svarbu yra užtikrinti gerą bendradarbiavimą su Europos komisija, taip pat ir panaudojant Europos struktūrinius fondus. Būtent su komisija mes ištobulinome daug bendrų programų, kurios labai tikiuosi galės suteikti techninę pagalbą, ekspertų pagalbą, kad būtų galima lengviau panaudoti struktūrinius fondus. Žeremi, tai e, mintis, aišku, yra struktūrinius fondus pare, pa, konvertuoti į tam tikrą besisukončio finansavimo priemonę kur suktųsi tos sumos ir Jessica mintis panaši, panaudoti struktūrinių fondų lėšas um, urbanistinio atnaujinimo srityje. Trečia sritis - energetika ir kova su klimato kaita čia e, manau, kad turėsime e, galimybę ir detaliau apie tai pakalbėti, tačiau aš noriu pabrėžti, kad pati mintis yra gera, aišku, kad strategija yra europinė, būtent sutelkti dėmesį į e, atsinaujančius energijos šaltinius, šią energetikos rytį. Um, ponas Lambert kalbėjo apie 2002-2008 metų e, skaičius. Tačiau jeigu pažvelgtumėt į, į dabar visiškai šviežius skaičius, 2009 metus, tai jau yra visiškai kitokia situacija. 4 milijardai yra skirti, 70 e, procentų mūsų finansavimo skirto elektros energijos gavybos projektams bendrai. Taigi iš tikrųjų proporcijos jau yra pakeistos tikslas, turint omenyje tai, kad dabar daugiau finansavimo yra skirta būtent atsinaujantiems energijos šaltiniams ir energijos vartojimo efektyvumui e, didinti. Noriu padėkoti e, ponui Stavrakakis, kuris kalbėjo apie programą Helena, tai yra irgi kartu su Europos komisija e, įgyvendinama programa energijos vartojimo efektyvumui gerinti. Dabar pasistengsiu sakyti į keletą klausimų. Taip, dar dėl energijos. Poniai Benarate, tų noriu tik tai trumpai atsakyti, kad mes gerbėme kiekvienos valstybės narės pasirinkimą e, dėl politikos komplekso ar tai bus um, pasirinkta brandolinė energetika ar ne, čia jau ne EIB sprendimas, tačiau mes galvojame tik tai apie atsinaujančių energijos šaltinių projektų finansavimą, turiu pabrėžti tai. Dabar dėl valdymo ir kontrolės ir dėl priežiūros, ponas Odie apie tai kalbėjo, jis puikiai žino mūsų poziciją, mes esame visiškai atviri, mes jau esame labai kontroliuojami nepriklausomo valdymo komiteto, audito rūmų, Mm, Europos komisijos padalinių prižiūrinčių biudžeto, o, biudžetą OLAF, Europos ombudsmeno ir taip toliau. E, man atrodo, kad mes tokia tarptautinė finansinė institucija, kuri yra labiausiai kontroliuojama. Tačiau Aišku, mes norim pasakyti tai, kad manome, jog vis tos, tos, visi tie pakeitimai dėl Europos finansinio sektoriaus priežiūros yra labai naudingi ir mes tikrai um, esame pasiryžę visiškai bendradarbiauti su nauja Europos bankininkystės priežiūros institucija. Ponas Rubik. Uh, kalbėjo apie rezultatus. Teisingai dėl bazelis 3 vyksta konsultacijos, bet aišku, darbai nesustos ir toliau bus jie daromi. Dėl offshore'inių finansinių e, zonų, pana Gera, galiu pasakyti, kad tas elementas susilaukia ypatingo mūsų dėmesio. Jeigu jis pageidaus, mes galėsime apie tai detaliau pakalbėti dėl mūsų naujosios politikos, bet mes tikrai labai stengiamės išvengti offshore'inių centrų finansinės invazijos. Ir dar vienas konkretus dalykas, ką ponas Šmit e, minėjo, teisingai jis pasakė, turime tam tikrų projektų dėl vyrų moterų lygybės užtikrinimo. Taip, teisingai, mm, kol kas mes turime tikrai per mažai moterų tarp mūsų darbuotojų, ypač aukštesnėse pareigose. Mes labai stengsime per artimiausius kelius metus situaciją labai ištaisyti. Mūsų ryštas yra didžiulis, tikrai pagerinti situaciją, kuri šiandien yra nepriimtina. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju Ir dabar suteiksiu žodį Europos komisijos nariui, ponui Reinui. Hyvät parlamentin jäsenet. Pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už šias labai konstruktyves diskusijas. Ir dėkuoju ponui Deutsch už jo puikiai parinktą pranešimą. Leiskite man išsakyti tris pastabas. Pirmiausia, esu visiškai įsitikinęs, kad šiandienos diskusija bei šiandien svarstytas pranešimas taps puikių asparties, asparties taškų ateities diskusijoms bei darbui, kurio reikės imtis, stiprinant EIB išorės mandatą kuris yra labai svarbus mums siekiant tinkamai gyvendinti mūsų išorės politikos ir ypač e, vystimo politikos tikslus. Antra, EIB yra labai svarbus Europos komisijos partneris, formuojant bei įgyvendinant Euro, Europą 2020 strategiją bei stiprinant užimtumą ES. Be to, Europos investicijų bankas gali prisidėti prie įvairiausių infrastruktūros projektų, prie investavimo į smulkės ir vidutinės įmonės. Gerbėjai Europos parlamento nariai, mano trečioji pastaba bus štai tokia. Daugas iš jūsų kalbėjo apie krizės palaušta Graikija. Jau vakar, kalbėdamas šioje salėje, aš e, išsakiau užuojautą tiems, kas nukentėjo e, ir žuvo per įvykius Graikijoje. Smurtas yra ta riba, kurios negalime peržengti. Tai yra dalykas, kurio, kuriam nėra vietos mūsų gyvenime, ne, jam nėra vietos demokratinėse valstybėse. Graikijos vyriausybė privalo imtis veiksmų tam, kad stabilizuotų savo ekonominę padėtį. Mes savo ruoštų parengėme ir jau patvirtinome labai svarų pagalbos priemonių skirtų Graikijai paketą. Praeitos savaitės pabaigoje Euro grupė pasiūlė labai svarbu ekonominės pagalbos paketą Graikijai, kurio vertė sudaro 110 milijardų eurų. Šis sprendimas nebuvo lengvas, tačiau jis buvo labai svarbus. Jis buvo gyvybiškai svarbus. Dabar būtina siekti, kad visi nacionaliniai parlamentai kuo skubiau ratifikuotų šį sprendimą ir aš tikiuosi, kad jūs galėsite padėti mums įtikinti nacionalinius parlamentus būtent taip ir pasielgti. Tai, kas įvyko Graikijoje, nėra vien Graikijos reikalas. Nu, Graikijos padėties priklauso visos eurozonos stabilumas. Graikijoje kilo gaisras, kurį turime numalšinti, tam, kad jis neišplėstų e, į kitas šalis. Dabar yra nelaikas politizuoti savo veiksmus ar politikuoti. Ne, turime suvokti, jog atėjo labai atsakingas momentas ir turime tinkamai įgyveninti solidarumų pagrįstą projektą. Dėkuoju. Dėkuoju ir dvi minutės skiriamos dabar mūsų pranešėjai ponui Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už sutiktą žodį. Pone komisarė Erinė, pone Mašytai, aš ir asmeniškai Norėčiau padėkoti Jums už išsakytas pastabas ir pabaigai norėčiau asmeniškai pasidalinti e, trimis asmeniais komentarais po šio ilgo darbo ir prieš e, rinkimus. Kaip prieš šimtmečius buvo pasakyta, karui reikia pinigų, pinigų, pinigų. Na, o jeigu norime išspręsti problemas, jeigu norime sukurti darbo vietas, taip pat tam reikia pinigų, bet ne pinigai svarbiausia, svarbiausia yra darbo vietos. Todėl labai puiku, kad jau seniai EB vadovausi štai tokia e, prerogatyva ir tapo mūsų partneriu siekiant sukurti ir išlaikyti darbo vietas. man pasirodė labai svarbus tie pasisakymai, e, kurių metu buvo nušviesti ta smulkių ir vidutinių įmonių padėtis krizės labiausiai ištiktose šalyse. O kai tai banko išorės veiklos ir banko kompetencijų galiojimo, tai kolegų pasisakymai buvo labai svarbu šiuo požiūriu. Ypač man pasirodė tie pasisakymai, e, kurių metu buvo pabrėžta paramos ES kaiminėms šalims, tai yra Balkanų šalims ir Ukrainai e, svarba. Na ir kelio pabaigoje norėčiau atkreipti dėmesį į dviejų asmenų vardus. Neretai e, minimi institucijų vadovai, ponas Deklanin ir ponas Pito buvo labai svarbus partneriai man mano darbe. Na ir pabaigai norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie taip pat prisidėjo rengiant šį dokumentą. Dėkoju kolega Deutsch, sveikinu su nuveiktų darbu rengiant šį pranešimą. Ponas Hans Peteris Martinas dar paprašė žodžio dėl asmeninių priežasčių. Jis nori pasidalinti asmenimis pastabomis. Pone, ponas Melceris e, e, savo ankstesnėme pasisakime piktinosi e, pono Hanso Peterio Martino elgesiu ir pagal 151 straipsnį galite atsakyti. Na, čia buvo uh, asmeninio pobūdžio užuominų, bet tai neturėtų tapti ping-pongu, kai vienas reaguoja visi kito pastabas. Taigi, ponui Hansui, bet ir Martinai, viena minutė ir tikiuosi, kad tuo šios diskusijos baigsis. Labai prašau laikytis e, darbo tvarkos taisyklių nuostato, po vienas mintis nutrauksiu pasipasakymą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, labai liūdna, kad plenarinėme posėdėje tenka apie tai kalbėti. Ponas Melceris beje sakė netiesą. Taip, jis tikrai mane apibūdino psichopatu ir e, praeitais metais jis nekartą minėjo, kad man reikia gydytis psichiatrinėje ligoninėje. Tai yra kraštutinių dešiniųjų e, elgesys ir vienas, žinau, jų nacistų. Praeitais metais minėjo, kad jis bendradarbiauja su pono Malceriu e, partija. Na taip, tenka nuolat susidurti su tokiais incidentais, kai skirimas dėmesys ne uh, ekonominiai finansų krizai, pinigų karams, o tenka skirti dėmesį kraštiniam dešiniesiams, ponė pirmininkė. Jeigu jūs sėdėtėte salės gale, tai pastebėtumėte, kokios pavojingos yra tendencijos Vengrijoje ir kitur. Dėkoju, baigėme šias diskusijas, o um, balsamas dėl šio pranešimo įvyks šiandieną 11 val. Perikime prie kitų.